aš turiu tą aiškiai pabrėžti. Kaip jau minėjau, rytoj mes balsuosime ir pažiūrėsime, kiek yra blaivaus proto šiame parlamente. Dėkoju, ponė Lulink. Diskusijos šią temą yra baigtos. Balsuosime rytoj 12 valandą. O toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra ponios Hübner pranešimas rizikos pasidalymo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai grėsia. Norėčiau iš karto diskusijos pradžioje pasakyti, kad aš labai aiškiai. E, stebėsiu kalbėjimo laiką, nes iki 21 valandos turime baigti savo darbą. Na ir kad nedelstume, iškart suteikiu žodį pranešiai keturioms minutėms, prašau. Uh, Labai ačiū, pirmininkė. Uh, pirmininkė komisarė, um, mėly kolegos, per pastarusius 2,5 uh, metų aš uh, nultos e, pradėdavau savo pasakymus, kad Europai reikalingas augimas. Ta pati galiu pakartoti šiandieną. Taupimo paketai ekonomiko, e, ekonomikose, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, neprisidėjo prie augimo. E, e, skatinimo, kadangi nefunkcionuoja bankų sektorius ir daug kitų sektorių patiria riziką. E, taigi mes turime pasitelkti vairiausių garantijų, kad e, privatus sektorius galėtų atsigauti ir galėtų kurti darbo vietas ir panašiai. Ypatingai e, tas priemonės, kurios kofinansuojamas iš anglos politikos. Ir iš tikrųjų įvairios priemonės, kurios gali prisidėti prie augimo skatinimo, reikalauja specialių priemonių. Būtent apie tai ir kalbama šioje teisėkuros iniciatyvoje. Čia numatoma įkurti rizikos pasidalimo mechanizmą, siekiant absorbuoti Europos Sąjungos fondą bei regionės plėtros fondo lėšas, e, kurios yra e, skirstamos e, valstybėm narėms, kurios dabar naudojasi Tarpinio valiutos fondo bei ES finansinės pagalbos programomis. Tai leistų įgyventi įvairius produktyvius investicinius projektus, kurie buvo išalyti dėl to, kad trūko privatos kofinansavimo. Tai ypatingai galima pasakyti apie transporto bei aplinkosaugos infrastruktūros projektus, kur iš vartotojų yra surinkami tam tikri mokesčiai, tokiu būdu sukūriamos pajamos ir Mm, per sanglos politiką negalima finansuoti didžiosios išlaidų dalies. Taip pat galima būtų kalbėti ir apie produktyvės investicijas, kur e, didžiausia maksimali valstybės pagalba yra pribota dėl tam tikrų taisyklių, mm, reglamento iš valstybės parama. E, iš tikrųjų, dabar daug projektų pakybo ore ir e, grėsia būti negyvendinti, kadangi bankai tiesiog nebenori E, prisimti rizikos, investuoti dabartinėmis sąlygomis į tam tikrus projektus ir panašiai. Taip pat e, priemonė numato ir galimybę finansuoti kitus projektus, kurių galbūt ir nefinansuoja sanglos politikos programos, tačiau kurie prisideda prie e, sanglos politikos tikslų gyvendinimo ir sukuria svarbios pritinės vertės įgyvendinti Europos Sąjungos strategiją, įgyvendinti įtraukiantį išmanų ir ilgalaikį augimą. E, taigi visą tai e, visos šios priemonės, kurios vykdomas e, e, suderinus su Europos e, investicijų banko ar kitomis šiomis institucijomis, valstybės narės turėtų tiesiog identifikuoti tokius projektus ir nustatyti, kur būtų galima taikyti šitą rizikos pasidalimo priemonę. Valstybės turėtų draugė su Europos investicijų banku prižiūrėti, kaip panaudojama šitas lėšas. Reikėtų pateikti aišku procedūros kaip būtų panaudojamas šitas rizikos pasidalimo instrumentas e, aprašą. Ir tokiu būdu e, būtų geriau panaudojamas lėšos, e, taip pat tai neturėtų papildomai apkrauti nei ES, nei atitinkamų valstybių narių biudžetų ieškant papildomų asignavimų kofinansuojant rizikos pasidalimo priemonės taikymą. Na ir čia iš tikrųjų labai svarbu yra, kad E, bet kokios institucijos e, vykdančios e, viešasias funkcijas galėtų gauti finansavimą per, šį, per šią priemonę, per šį instrumentą. Labai tikiuosi, kad rytoj parlamentas balsuodamas pritar šią iniciatyvai ir tokiu būdu jau gegužė pirmoji svarstymų tiek Europos parlamentas, tiek Europos taryba palaimė šį projektą, jis bus paskelbtas oficialiame žurnale ir įsigalios tą pačią dieną. Dėkoju, ponė kolegė Toliau komisijos vardu kalbės ponas Šemeta, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai. 2011 m. birželio mėnesį Europos taryba paragino Europos komisiją ir Europos investicinį banką didinti sinergijas tarp paskolų programų ir ES lėšų. Tikslas buvo padidinti ES gebėjimus, valstybių narių gebėjimus įsisavinti ES lėšas ir kurti daugiau užimtumo augimo. 11 metų Liepos mėnesį vyriausybių valstybių vadovai Eurozonoje ir ES institucijos pratėsi ir padidino šios politi šio politinių galiojimų taikymo srity buvo pakviesta komisija ir Europos investicijų bankas didinti sinergijas tarp paskolų programų ir ES lėšų visose valstybėse narėse, kurioms teikiama pagalba iš finansinių institucijų. 2012 m. sausio mėnesį Europos taryba pakvietė tarybą, komisiją, Europos investicijų banką, apsvarstyti galimas galimybės, kaip būtų galima sustiprinti investicijų banko veiksmus, skatinant augimą, įskaitant ir galimybę naudoti ES lėšas tam, kad būtų galima atsverti EIB finansavimo galimybės. Galiausiai komisija patvirtino pasiūlymą e, patvirtinti tarybos reglamentą 2083-2006. Tokiu būdu buvo galima panaudoti asignavimus tose programuose, kurios yra bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo ir socialinio, atsiprašau, sanglaudos fondo, tam, kad būtų galima užtikrinti garantijas ir paskolas, kurias teikia Europos investicijų bankas ar kita nacionalinė tarptautinė institucija, kurios pagrindinis tikslas - užtikrinti tinkamas garantijas. Kalba eina apie taip vadinamąjį rizikos pasidalimo mechanizmą, priemonę. Parama skiriama toms valstybėms, kurios susiduria su sunkumais dėl finansinio stabilumo ir kurioms buvo suteikta finansinė parama pagal vieną iš veikiančių mechanizmų. Šios priemonės tikslas yra išspręsti susiklošiusias kliūtis, su kuriomis susiduria kai kurios valstybės, ypatingai Graikija, bandant užsitikrinti privatų finansavimą įgyvendinant e, infrastruktūros ir gamybos projektus kurios tik iš dalies gali būti finansuojamos iš valstybės lėšų. Tai yra ypatingai pasakytina apie infrastruktūros projektus, kurios e, sukuria įplaukas. Ir jų vertė negali būti dengiama per finansavimą iš sanglaudos politikos priemonių. Tai taip pat pasakytina ir apie investicijas į gamybos sektorių, kur didžiausia galima valstybės parama yra ribojama e, valstybės pagalbos taisyklių. Pastarasis e, bendro, bendro finansavimo koficijento lygis 95 procentai yra ES atsako į krizę dalis. Tačiau to nepakanka, ypatingai kalbant apie tuos projektus, kurie, kurie sąlygoja įplaukas, kalbant apie investicinius kaštus, kurie nepatenka į ES bendrą finansavimo apriepti. Siūloma priemonė yra išimtis, kalbant apie bendrąją sistemą, pagal kurią yra gyvenimas anglodos politika ir atsižvelgiama yra į krizės aplinkybės šiuo atveju. Kai komisijos pasiūlymas buvo publikuotas, nuo to laiko vyko aktyvios diskusijos su taryba ir parlamentu. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti komiteto nariams, regionės plėtros komiteto nariams ir ypatingai pirmininkiai poniai Hübner už jos paramą šiame procese. Taip pat norėčiau padėkoti ir ekonomikos reikalų komitetui, komiteto nariams, biudžeto kontrolės komiteto nariams ir jų e, nuomonės referentams už išsakytą paramą. Rytoj, tvirtinant Hübner pranešimą, bus atverto, atvertos galimybės investuoti strateginius projektus, e, kurie yra finansuojami iš sąjungos politikos, nedidinant ES biudžeto asignavimų tiems projektams ir nedarant didelio poveikio ES biudžetui. Tokiu būdu bus įmanoma įgyvendinti svarbius transporto ir aplinkosaugos infrastruktūros projektus, taip pat kitus ekonominės infrastruktūros projektus, kurie iš esmės suaktyvins ekonominę veiklą ir sukurs darbo vietų Graikijoje, ko labai reikia. Veiksmingas svarbių infrastruktūrinių projektų įgyvendinimas, ypatingai transporto sektorėje, turėtų sukurti 50 tūkstančių naujų darbo vietų Graikijoje. Kitose valstybėse narėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo finansinės ekonominės krizės, taip pat gali gauti naudos iš šio teisėkros pasiūlymo. Per pastarąjį sanglaudos politikos e, laikotarpį buvo atsižvelgiama į valstybių narių pasikeitusius pokyčius ir aršias šias krizės sąlygas. Tarp institucinis bendradarbiavimas leido sukurti paramos programą pritaikytą prie krizės, e, kai parama suteikiama kuo galima greičiau. Dėl to aš kreipiuosi Europos parlamento narius, kad jie pritartų šiam teisėkros pasiūlymui. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Toliau vienai minutiai žodis suteikiamas ponui Rivelinį. Grazie, prezidente. Ačiū, pininkė. Pasiūlymas keisti minėtai reglamentą turėtų reikšti, kad bus galima pereiti nuo e, prie e, to, kad e, komisija tiesiog reguliuos kai kurių fondų panaudojimą valstybės narėse, kurios sudarė su e, finansiniais sunkumais. Ir ypatingai tais atvejais, kada ne visada galima iki galo pasinaudoti sanglaudos bei e, regioninės plėtros fondais. E, aš manau, kad tai iš tikrųjų gana svarbi iniciatyva, ypatingai tokiam šalims kaip, tarkim, Italija, nors be abejo skolos atžvilgiu mes nesame tokia bloga pati kaip Graikija bei Portugalija, tačiau yra ir kitų valstybių, kurios suduria su krize. Taigi tikslai aiškus, e, nors kol kas jokie fondai dar nebuvo atšaukti, tačiau uh, iš tikrųjų programų finansavimas yra nepakankamas ir neleidžia pasiekti teigiamą rezultatų. Su šiuo pakeitimu e, tai reikštų, kad prarandami ne tik tai e, tam tikri fondai, tam tikras programas, bet e, tai būtų savočkas pažeminimas, nes reikštų, kad kai kurios kitos valstybės geriau organizuoja savo išlaidas ir geriau pristaiko prie E, e, e, negalime apsiriboti tik keliom valstybėm taikant tokią paramą. Toliau kalbėtojai frakcijų vardu pusantros minutės žodis teikiamas ponui Papastamkos Europos liaudės frakcijos vardu. Čia, ponė pirmininkė, man atrodo, kad pasiūlymas sukurti šią rizikos pasidalimo priemonę yra pozityvus, bandant teikti uh, paramą investiciniams projektams, infrastruktūros projektams, kaip sakė pranešėja ponė Hübner. Iš principo, tokia priemonė yra būtina. Reikalinga sukurti tam tikrus elementus, kurie sąlygotų augimą esant dabartiniai krizės situacijai. Nes akivaizdu, kad tai iš tiesų kenkia investicijoms Graikijoje, taip pat trūksta likvidumo ir dėl to privačiajame ir viešajame sektoriuje reikia skatinti ir suaktyvinti investicijas. Ponios ir ponai, aišku, Graikijos ekonomika yra sudėtingoje situacijoje ir viskas daroma Graikijos visuomenės e, sąskaita. Jaunimo nedarbo lygis siekia beveik 50 procentų ir Europos komisija turi užtikrinti atitinkamas sąlygas, kad būtų galima įgyvendinti šią finansinę priemonę ir pozityviai įtakoti Graikijos ekonomiką. Na ir kalbant apskritai eko, apie ekonomikos atgaivinimą, mano manimu reikalinga skubiai, aš primiktinai teigiu, skubiai sureaguoti kad būtų galima išbristi iš krizės ir iškris, išbristi iš to užburto rato, kai yra taupoma ir krizė siautėja. Ačiū. Dėkoju. Toliau SRD frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponia Kleva. Dėkoju už suteiktą žodį programų, kurios finansuojamos struktūros fondų įgyvendinimas reikalauja taip pat ir privačių investuotojų lėšų. Tose valstybėse, kurias palėtė e, krizė dėl tų valstybių. Reitingo sumažinimo susidarė problemos joms gauti pinigų projektų įgyvendinimui. Taigi šis instrumentas, šita priemonė yra labai svarbi dėl to, kad ji padėtų padengti riziką ir tą padarytų komisija kartu su Europos investicijų banku. Taip pat turėtume mažinti kliūtis, kurios susidaro sanglaudos politikos įgyvendimui. Reikia e, kalbėti apie programas, kurios jau dabar yra įgyvendinamos ir kurios padeda kurti regionų infrastruktūras. Ši siūloma priemonė turėtų užtikrinti projektų testinumą, kurie buvo finansuoti iš atitinkamų fondų. Ir kaip pavyzdį galima pateikti Graikiją, kuri jau finansavo projektus, e, kuri jau įgyvendino tokius projektus ir kuriai dabar tiesiog reikia žalios šviesos, kad ji galėtų tęsti tuos projektus. Dėl to mes, e, tautų išrinktieji, turėtume įsiklausyti į tokius pasiūlymus ir padaryti viską, kad jie būtų kiek įmanoma greičiau įgyvendinami. Europos parlamentas tokiu būdu prisidėtų prie konkretaus e, krizės problemų sprendimo valstybėse narėse. Dėkoju toliau Alde frakcijos vardu pusantros minutės kalbės ponė Manesku. Mulțumesc, domnule președinte. Ačiū, ponė pirmininkė. Visi reglamento pakeitimai, pakeitimai, kurių tikslas, ko galima greičiau leisti gyvendinti sanglados politikos projektus ir programas, yra tai, ką reikia skubiai padaryti ir tai iš tiesų turės įtakos labiausia krizės paveiktoms šalims ir jų ekonomikoms. Labai svarbu, kad rytoj patvirtintumėme šią priemonę dėl rizikos pasidalimo nes yra valstybių narių, kurios susidūrė su sudėtingomis problemomis dėl finansinio stabilumo ir tos valstybės negali toliau įgyvendinti projektų ir atgaivinti savo ekonomikos. Taigi labai svarbu, kad ir taryba, kuo galima greičiau patvirtintų šį dokumentą. Pranešimas nėra idealus, puikus, tačiau Alde frakcija pritarė kompromisui, kadangi kompromise yra atsižvelgiama į diskusijose iškeltus klausimus. Europos investicijų bankas suvaidina labai svarbų vaidmenį kontroliuojant e, remtinus projektus ir remtinus pagal šią priemonę. Ir šiai priemonė mes turime pritarti, tačiau turime pasirūpinti, kad nebūtų finansuojami tie projektai, kurie yra susiję vien tik su ekonominė veikla. Labai svarbu, kad būtų įvertinti tinkamai tie projektai, jų sąnaudos ir kaštai turi būti detaliai įvertinti. Ir taip pat turim, reikia įvertinti, ar tie projektai užtikrina šalies konkurencingumą ir sukuria darbo vietų. Ačiū. Dėkoju, ponia kolegė. Toliau žaliųjų frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponia Šrioder. Dėkoju, ponia pirmininkė komisijos siūloma rizikos pasidalymo priemonė E, mums žaliesiems patinka. Pagal finansų techniką šis pasiūlymas panaš, panašus į žaliųjų pasiūlymą dėl projektų obligacijų. Investicijos į realią ekonomiką yra saugus kelias, kuris padės rasti išeitį iš krizės Graikijoje. Mes mielai pritartume tokiai finansiniai priemoniai. Tačiau e, pagal tą pakeitimą, kuris dabar yra siūlomas reglamente, šitos, ši priemonė neprisidės prie to, kad investicijos būtų kokybiškos. Jos neprisidės nei, nei prie tvaraus vystimosi, nei prie stabilių darbo vietų kūrimo. E, galiausiai tie e, pakeitimai įtakos tik tai tiek, tiek, kad bus toliau tiesiami keliai. Mes norime jau dabar užkirsti kelią tokiam neteisingam planavimui ir turime padaryti viską, kad investicijos, prie kurių prisideda visi piliečiai, tikrai būtų prasmingos, kad jos, būtų, e, kad jos žvelgtų į ateitį. Todėl mes nepritarėme šitam pasiūlymui. Dėkoju toliau ponas Vlazak ECR frakcijos vardu. Ponios ir ponai, šiandieną kalbame apie priemonės, kurios kuriomis siekiama sumažinti tam tikrų valstybių narių įsiskolinimus. Tai yra valstybės narės, kurios patiria sunkumų gauti lėšų finansų rinkose. Europos ekonomikai tai be abejo yra svarbu. Svarbu, kad bendrovės galėtų lengviau gauti paskolų ar per Europos investicijų banką ar e, iš kokių nors kitų institucijų. Tačiau aš manau, kad mes neturėtumėm išpūsti problemas. Bet kuris bankas, įskaitant ir investicijų bankus, turi įvertinti paskolos riziką. Ir tada nustatyti tam tikras palūkanas. Jeigu ateityje e, pareiškėjas gaus paskolą tik tai todėl, kad esame tam tikrų šornių garantijų, tai iš tikrųjų nebūtų ideali situacija. Mes nespręsime E, arba mes galbūt išspręsime dabar nepakankamą likvidumo e, problemą laikinai, bet ateityje ekonomikas lieks dar desnis skolų našta. Taigi norėčiau e, kreiptis į visus ir paraginti pirmiausiai siekti, kad mūsų politika būtų kuo veiksmingesnė, o ne kalbėtume tik apie geresnį pinigų įsavinimą. Dėkuoju toliau EFD frakcijos vardu. Vieną minutę kalbės panas Bafton. You, Ačiū pirmininkė rizikos pasidalimo priemonės e, sukūrimas tam, kad būtų galima per privatus, e, per privačius fondus susavinti europinės lėšas. Iš principo galbūt ir nesupelno prieštaravimo, tačiau tai, kad komisija nutarė sukurti e, tokią priemonę ir atitraukti paskolas iš E, privataus sektoriaus dar kartą demonstruoja, kad e, eurozona paprasčiausiai neveikia taip, kaip turėtų funkcionuoti. Tai yra dar vienas pavyzdys, kai komisija siekia apsirūpinti teisinėmis priemonėmis e, tam tikrose kovose, todėl, kad jinai vengia spręsti rimtesnės problemas suvienodintos politikos įstimas parimtas europinė ideologija smaugia ekonomiką ir tai sukelia euro krizę. E, komisijos siekis aklai e, siekti europinių idealų, taikant įvairias regioninio e, finansavimo priemonės, nebūtinai atitinka valstybių narių interesus. Ir absurdiškai tebe neigia, jog būtent šitą nevykusią politiką pirmiausiai sukūrė visą finansinį chaosą. Dėkoju toliau dviem minutėm žodis teikiamas ponui Štadleriui. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos šis reglamentas įtakos tai, kad sanglaudos politika taps e, klaidų e, užglaistimo politika. Mes tam nepritarėme. Mes nepritarėme euroobligacijoms po sanglaudos politikos skėčių. Kaip jau minėjo kolegos, mes nepasieksime e, taupumo paketo. E, prie, priemonių. Matome, kad tas taupu, taupimo paketas tik tai dar labiau prisidėjo prie sudėtingos e, tokių valstybių kaip Graikija situacijos ir jos dar labiau artėja prie bankroto. E, rizikos pasidalinimo priemonės valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinių sunkumų, tai yra eufemizmas. Iš tiesų, sunkumų turime visi, visi tie, kurie prisėmame atsakomybę. E, E, man atrodo, kad svarbiausia būtų kalbėti apie tas valstybės, kurioms grėsia bankrotas. Ir būtent su šita priemonė mes turėtume bandyti padėti išvengti joms bankroto. E, Graikijai nepavyks e, padėti. Čia mes kalbame tiesiog apie placebo efektą. Mes kalbame tik tai apie infrastruktūros projektus ir apie e, investicinių programų tesimą. Tačiau matome, kad e, Graikija e, nebesugeba susitvarkyti su tais projektais. Matome, kad e, tai nefunkcionuos, neveiks ir ateityje. Čia tiesiog atsisakykime to socialistinio požiūrio. Mes e, turime suvokti, kad Graikija grįž prie konkurencingos ekonomikos tik tuomet, kai jai bus sudarytos geros konkurencingumo sąlygos. Ir ta, ta, tas to konkurencingumo pagrindas būtų e, Graikijos valiutos gražinimas. Tik tokiu būdu jį galėtų didinti savo ūkio konkurencingumą. Taigi visos siūlomos politikos yra iš esmės neteisingos. Dėkoju. Toliau pusantros minutės žodis teikiamas ponui Matula. Peste... Ekonominė ir finansinė krizė siautėja visoje Europos Sąjungoje ir daro poveikį daugelio valstybių makro, makroekonominiam stabilumui ir prieigai prie finansavimo. Pasiūlymas sukurti rizikos pasidalimo priemonę yra skirtas tam, kad būtų sukurta sinergija tarp paskolų programų ir ES lėšų. Toms valstybėms narėms, kurios gauna finansinę paramą iš Europos investicijų banko ar Tartutinio valiutos fondo, Graikija, Rumunija, Portugalija, Ispanija. Kalbama apie paramą projektams, kurie sukuria įplaukas, kalbant apie infrastruktūros projektus, pavyzdžiui, kuriant, e, statant magistra, tiesiant magistra, magistrales. Taip pat yra numatyta maksima, taip pat yra ribo, ribojančios e, valstybės pagalbos taisyklės čia taikomos. Aš manau, kad ši priemonė yra absoliučiai būtina. Rizikos pasidalimo priemonė yra reikalinga tam, kad būtų paskatintos privačios investicijos ir būtų sunaikintos sanglos politikos problemos. Tai būtų svarbi pažanga, kalbant apie struktūrinius fondus, sanglaudos fondus, kuriais kitų būdų nebūtų galima pasinaudoti ir jų visapusiškai išnaudoti laikotarpį nuo 11 iki 13 metų. Šis pasiūlymas yra gera mintis ir ta priemonė turėtų būti patvirtinta. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kaip puikiai ji rengė šį pranešimą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau vienai minutį žodis, pusantros minutės žodis tikimas ponui Stavrakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjai ir regioninės plėtros komiteto pirmininkiai už parengtą pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Klevai, kitiems kolegoms už bendradarbiavimą. Aš nekalbėsiu apie tos, to pranešimo detalės. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad siūlomi sanglos politikos pakeitimai iš principo prisidėtų, bandant atgaivinti ekonomiką, augimą ir kuriant darbo vietas, dešimt, kalba eina apie dešimtis tūkstančių darbo vietų, kurios galėtų būti sukurtos Graikijoje. Taigi būtų e, įgyvendintas ir septintasis e, transporto ašies projektas, kuris mums yra labai svarbus. Ir e, būtų panaudojamos regionės plėtros fondo lėšos. Dėkoju. Dėkoju. Toliau vienai minutį žodis teikiamas ponui Krisogėlos. Toks rizikos pasidalimo elementas, tokia priemonė yra teisinga, kadangi tikslas yra suaktyvinti ekonominę plėtrą ir siekti taip pat ir aplinkosaugos tikslų. Taigi dėl to žaliųjų frakcija teigia, kad ši priemonė leistų e, kurti metro ir tramvajaus linijų tiesimo projektus įgyvendinti. Ir taip pat būtų galima Taip pat, tačiau čia kalbama ir apie automagistralių kelių tiesimą. Tai, kažin, ar aplinkosaugos prasme būtų teisingi projektai. Apskritai, esant kriziai, mažiau matome automobilių e, keliuose. Ir tikrai, kažin, ar tokių magistralinių kelių tiesimas būtų tinkamas e, lėšų panaudo, tinkamos, e, tinkami projektai. Reiktų daugiau orientuotis į žalėją ekonomiką. Uh, žalioji ekonomika tikrai galėtų sukurti 20 milijonų darbo vietų Europoje. Kodėl Graikijoje negalėtumėme irgi pasinaudoti e, šią priemonę tokiu tikslu? Dėkoju toliau pusantros minutės žodis teikiamas ponui Teksteira. Labai ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti ponio Hübner parengus pranešimą. Ir e, noriu padėkoti už jos atliktą darbą. Iš tikrųjų, sudarėme dabar su situacija kuri pateisina tokias skirtinės priemonės. Pasaulyje vyroja krizė, finansinė e, krizė apie mūsų Europą taip pat yra beprecedentė ir reikia tam tikrų priemonių, kuri leistų išspręsti krizės sukeltas pasiekmes. E, e, e Tokios priemonės turi apimti e, visas ekonomikos rytis, darbo rinką, visus piliečių gyvenimo aspektus Europoje esamoje padėtyje labai svarbu užtikrinti, kad sanglos politikos fondai būtų kaip galima veiksmingiau panaudoti, tam, kad tai padėtų nacionaliniams ekonomikos atsigauti. Taigi sveikintinas komisijos pasiūlymas e, padidinti galima bendrą finansavimą ir e, tokiu būdu taip pat sustiprinti sanglos e, politikos poveikį. E, Tai turėtų leisti privatiems investuotojams investuoti į projektus, kuriuos anksčiau galėjo finansuoti, bendra finansuoti tik tai valstybė. E, E, rizikos pasidalimo priemonės e, e, reikš, kad komisija arba Europos investicijų bankas galės pasinaudodami tikrais svertais, siekdami užtikrinti, jog paskolos ir investicijos pasiektų privatų sektorių. Kad ir tokiose valstybėse kaip Portugalija, kurioje tikrai to labai reikia. Tai būtų tik tai viena iš daugelio priemonių būtinų, norint e, stiprinti bendradarbiavimą ir augimą e, valstybės narėse. Ir tokiu būdu tai prisidėtų prie sanglaudos e, politikos įgyvenimo ES mastu. Dėkoju. Toliau pusantros minutės žodis teikiamas ponui Celer. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Šis pasiūlymas dėl rizikos pasidalymo priemonių dėl rizikos pasidalimo priemonės nepadės išvengti bankroto, tačiau daryti kažką yra geriau negu nedaryti nieko. Ir ypatinga situacija, kai kada reikalauja kažkokių ypatingų priemonių. Biudžeto įsiskolinimo krizė kai kuriuose valstybėse narėse įtakojo tai, kad svarbus projektai ir priemonės, kurios buvo įgyventinamos pagal sanglaudos politika e, yra nebetesiami dėl to, kad nebeliko bankų finansavimo ir investicijų iš privataus sektoriaus. Dėl aš manau, kad šita priemonė e, galėtų pa pagerinti situaciją ir padėtų tęsti projektus struktūrinės politikos rytyje valstybės, kurios galėtų e, pasinaudoti šitą rizikos pasidalimo priemonę, turėtų užtikrinti kad jose jau įgyvendinami atitinkami projektai. Aš labai norėčiau padėkoti pranešėjai Danutai Hübner dėl to, kad ji E, dar labiau patikslino komisijos pasiūlymą ir aiškiai išvardino, kada būtų galima taikyti šitą priemonę. Nes tik tokiu būdu būtų galima e, pasiekti, kad rizikos pasidalimo priemonė būtų taikoma atsižvelgiant į esamą situaciją, o nebūtų kažkoks iš ankstinis sprendimas ateities problemų. Dėkoju. Toliau Pone Sančias Šmit, pusantros minutės, prašau. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šio pranešimo detalės neturėtų nuslėpti, kiek skubiai reikia jį patvirtinti, atsižvelgiant į esamą krizę. Matome, kad Graikija Graikijoje stringa svarbus infrastruktūros, infrastruktūrinių projektų gyvendinimas. Reikia užtikrinti šios šalies ekonomikos atgaivinimą ir sukurti darbo vietų. Dėl to, kad vilkinami yra šie projektai patiriama milijardo eurų žala. Aišku, reikia įvertinti šių projektų poveikį aplinkai. Ir reikalinga efektyviai naudoti struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšas ir paspartinti um, įsis, lėšų įsisavinimą, ypatingai kalbant apie bendrai finansuojamus projektus. Matome susiklošiusi paradoksą, nes šalis negali panaudoti savo lėšų, lėšų ir negali užsitikrinti investicijų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai Dantai Hübner, kur teigiama, jos pranešime teigiama, kad reikia patvirtinti komisijos siūlymą ir užtikrinti, kad infrastruktūros projektai būtų gyvenimi, kad būtų pritraukiamos privačios investicijos. Aš remiu šį projektą ir manau, kad drau, taupimo programa Europoje tikrai neduoda tinkamų rezultatų. Reikia gerinti viešųjų finansų situaciją ir daugiau investuoti į ateitį. Dėkoju. Toliau viena, pusantros minutės kalbės ponia Ivanova. Pirmininkė, kolegos, nebejotinai krizė rimtai pažeidė valstybių finansų sektorių, taip pat ir bankininkysės sektorių įvairiose valstybės narėse. Likvidumo problemos e, finansinės institucijose apribojo e, galimybę e, finansuoti stambius infrastruktūros projektus. Ir tai be abejo paveikia įvairias programas, kurios vykdomas pagal sanglaudos politiką, finansuojamas sanglaudos fondą. Taigi sveikinu komisijos iniciatyvą sukurti rizikos pasidalimo priemonę, kadangi tai gali būti tam tikras katalizatorius uh, E, užtikrinant reikiamą e, šiom programai gyventi finansavimą. Kita vertus, reikia pabrėžti, kad esami sunkumai ne tik tai veikia šešias valstybės, kuriuom jau taikomos gelbimo priemonės. Kodėl valstybės, kurios laikėsi geros finansinės disciplinos, kurios e, iš tikrųjų stengiasi, negalėtų pasinaudoti tokią pat priemonę? Juk kalbame apie valstybės narės, kurios e, taip pat e, ir turi vieną iš mažiausių pajamų vienam gyventojui lygį. Taigi, jeigu mes atribosime e, šitą paramą, apribosime ją tik tam tikrą valstybių grupę, e, tai vėlgi turės neigiam pasiekmių, kadangi likvidumo problemų kyla visom valstybėm. Aš siūlyčiau komisijai e, leisti visom valstybėm pasinaudoti tokią galimybę, tai prisidėtų prie visuotinio projektų gyvendinimo, užtikrins augimą bei užimtumą visoje Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkoju. Toliau Pusantros minutės kalbės pana Kratsa. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas pranešimas, apie kurį šiandien kalbame, susijęs su komisijos pasiūlymu ir čia yra bandoma racionaliai sureaguoti į ekonominę ir finansinę krizę, ypatingai tų valstybių atveju, kurios labiausiai yra nukentėjusios nuo krizės, kaip, tar, kaip mano šalis Graikija. Aš sveikinu pozityvę pasiūlymo dvasę, kur siūloma sukurti naują rizikos pasidalimo priemonę, kuris sukurtų galimybę valstybėms panaudoti ES lėšas ir taip pat sutaupyti ES lėšas ES banko kitų finansinių institucijų sąskaitą ir kad būtų finansuojami tie projektai, kurie yra finansuojami pagal sanglaudos politikos politiką. Tai sukurtų galimybių atitinkamams ūkio sektoriams sukurti darbo vietų tose valstybėse, kur labai trūksta investicijų, kaip kad Graikijoje. Graikija yra labai suinteresuota šiuo mechanizmu, ypatingai kalbant apie magistralinių kelių tiesimą Ir aš manau, kad yra puikia proga suaktyvinti ekonomiką mano šalyje, ko labai mano šaliai reikia, kad būtų galima užtikrinti ekonomikos augimą ir e, suaktyvinti ekonominę veiklą. Ačiū. Dėkoju, ponė kolegė. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Keturi kolegos paprašė žodžio, eilės tvarka bus tokia ponas Luhan, ponas Paška, ponas Ferreira ir kolegė Basesku. Pirmajam vienai minutį žodis teikiamas ponui Luhan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Reticența investitorilor din sectorul. Tai, kad trūksta pasitikėjimo, kad investuotojai nėra linkę investuoti, tai reiškia, kad tam tikrose valstybėse narėse yra prarandamos galimybės įgyvendinti strateginius projektus. Tai yra infrastruktūros projektai, kurie labiausiai nukenčia. Tam tikri tyrimai parodė, kad finansavimas 10-13 metais smarkiai sumažėjęs. Na ir mes turėtumėme atsižvelgti į tai, kad kuriant uh, efektyvų transporto tinklą Europoje, tam reikalingas tinkamas finansavimas, labai finansavimas iš įvairių šaltinių, iš privataus, privataus ir viešojo sektoriaus. Ši priemonė yra gyvybingas sprendimas išspręsti problemai, kadangi ši priemonė leistų įgyvendinti ES, europinės programas, pasitelkiant investicijų banko ir kitų finansinių institucijų lėšas. Šie projektai yra įgyvendinami pagal sanglodos ir regioninės plėtros e, fondų taisyklės. Kalbėtojas nutraukiamas, toliau ponas Paška. Ačiū. Aš vertinu komisijos pastangas pagelbėti, spręsti rizikos problemas, panaudojant uh, inovatyvius mechanizmus taikytinus tom šalim, kurios sudarė su rimtom problemam, užtikrinant finansinį stabilumą. Iš pradžių e, pagrindinės investicijos, kurias e, privatus sektorius e, dvėjojo e, nukreipti. Būtent Europos komisija ten pagelbėdavo paskirsti riziką apie Europos Sąjungą ir tokiu būdu prisidėjo prie šitų projektų sėkmingą gyvenimą. E, šis pasiūlymas suformuoluotas kaip tam tikrą išlygą iš anglos politikos. Ir e, tokį sprendimą pirmiausia sąlygojo būtent šių valstybių, e, minėtųjų valstybių įsiskolinimas. E, komisijos atstovai pripažino, jog e, yra pažydžiamas kai kurios valstybės e, paramos teikimo taisyklės nustatytos Europos Sąjungoje. Tiesą sakant, man kelia bejonių dabartinis pasiūlymas. Jeigu privatus sektorius e, bus įsitikinęs, jog projektas yra ekonomiškai gyvybingas ir prasmingas, jie prisims riziką ir finansuos tokį projektą. Taigi nežinau, ar verta ES užsikrauti papildomą naštą, garantuojant privačių investicijų saugumą. Dėkoju. Pona Sfereira. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante. Labai ačiū pirmininkė. Mes sudarime su dar vienu Europos komisijos pasiūlymu, kuriuo siekiama, kuris adresuotas tom valstybėm narėm, kurios sudarė su rimtais sunkumais. Tačiau jeigu mes E, perleisime komisijai dalį e, tų e, sprendimų teisės, kurios anksčiau finansų sitie priklauso valstybėm narėm, tai reikš, kad dalis lėšų bus atimtos iš valstybė lėšų, iš, iš valstybė narių, kuriams labiausiai reikia šitų pinigų, tai yra iš sanglos fondų, iš, iš regionų plėtros fondo. Ir e, anksčiau valstybės narės e, būtent per šias programas finansavo savo programus. O dabargi užuot didinę e, lėšų prieinamumą šiom valstybėm, kuriams labai jų trūksta, mes dabar iš esmės e, būsimoje finansinėje perspektyvoje e, ketiname gyventi priemonės, kurios kaip tik tai atims dalį lėšų iš valstybių narių. Yra ir kitokių priemonių, kitokių būdų, kurie leistų išvengti apribojimų dėl privataus ir valstybinio sektoriaus investicijų. Jeigu pagalvosime apie tai, kaip, pavyzdžiui, panaudojamas sanglaudos fondo lėšos e, tam tikrose valstybėse, mes suprantame, kad iš ES pagalbos tikės nėra ko. Dėkuoju ir paskutinę kalbėtoją pagal šią procedūrą, ponė Basesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sveikinu tai, kad paskolų programos ir ES lėšos yra sutelkiamos į tam tikrą sinergiją. Labai svarbu užtikrinti finansinių projektų, kurie yra finansuojami iš Sanglos fondo e, testinumą, esant sudėtingam laikotarpiui. Aš manau, kad poveikis nuo krizės kenčiančių valstybių narių ekonomikai bus pozityvus ir bus išspre, išsprendžiamos esminės problemos bus suaktyvinamos investicijos į ekonomiką. Rumunija yra viena iš tų valstybių, kuri gauna finansinę paramą iš Tartautinio valiutos fondo. Mano valstybė susiduria su ekonominė, ekonominiais problemais, tačiau yra įgyvendami įvairūs infrastruktūros projektai ir dabartinis pasiūlymas iš tiesų yra sveikintinas. Europos komisija, Tartautinis valiutos fondas pasiūlė Rumunijai pasinaudoti kuo galima daugiau, e, kuo galima vyresnėmis finansavimo galimybėmis įgyvendinant infrastruktūros projektus. Dėkuoju, ponia kolegė. Toliau komisijos vardu kalbės ponas komisaras Šemeta, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems parlamentarams už jų pastabas. E, Džiugiuosi, kad mes laikomės bendros pozicijos, jog valstybėm narėm, kurios susiduria su ekonominė finansinė krize, reikia pagalbos. Kai dėl galima tokio pasiūlymo išplėtimo visoms valstybėm narėm, žinau, kad šitas pasiūlymas nuskambėjo diskusijų metu įvairiuose komitetuose ir taip pat ir šiandieną ta pati mintis nuskambėjo, tačiau leiskite pabrėžti, jog tai yra e, išskirtinė e, kovos su karise priemonė, kurią pirmiausiai padiktavo e, ypatingai sunki Graikijos būklė. Nors kai kurie šios krizės požymiai ir elementai galbūt taip pat pasireiškia ir kitose valstybės narėse, kurios naudojasi finansinę paramą. Na ir vėlgi, tokiu metu, kada biudžetas iš tikrųjų yra labai ribotas, e, tokios galimybės taikymas e, visom valstybėm narėm turėtų labai didžiulį biudžetinį poveikį. E, kalbant apie taikymo sritį. Pirmiausia, komisijos pasiūlymas buvo orientuotas tik tai e, nacionalinių strateginės, e, strateginių objektų projektų e, tinklą. Tačiau, diskutuojant su parlamentarais, buvo nuspręsta išplėsti taikymą sritį, taip pat apimant operacijas, kurios prisideda prie nacionalinių strateginių tikslų gyvendinimo e, atinkamai beskirpinčioje valstybė narė ir taip pat, kurio prisideda prie e, sanglaudos politikos įgyvendinimo. Taigi mes manome, kad dabar pasiektas geras kompromisas, kuris užtikrins sanglos politikos e, projektų įgyvendinimą, e, atsižvelgiant ir į kitus projektus, kurie atitinka sanglos politikos tikslus. Komisija tikisi, kad nemažas kiekis projektų bus taip pat ir iš e, ekologinio sektoriaus arba aplinkosaugos sektoriaus, įskaitant ir atsinaujančius energetikos šaltinius ir panašiai E, taip pat reikėtų e, pabrėžti, kad jeigu mes e, taikytumėm, išplėstumėm taikymos rytį, taip pat ir kitokiems projektams, kurie nesusijęs su anglijos politika, tai jau keltų daug teisinių klausimų ir kitokių problemų. Šita priemonė buvo adresuota konkrečiam ratui valstybių narių. Tai nėra kažkoks tai būdas lengvai pagreitinti lėšų savinimą arba perprogramuoti sanglus fondus. Taigi, bendramas noriu pasakyti, kad sanglus politika vėlgi pasirodė e, ne tik tai kaip strateginės investicijos priemonė, bet taip pat ir kaip trumpalaikės pagalbos instrumentas. Ir dėl to raginčiau Europos parlamento narius e, pritarti šiam teisėkuros pasiūlymui. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, komisarė. Na dabar dviem minutėm dar suteiksiu žodį pranešėjai ir baigsime diskusiją. Labai trumpai dviem klausimais. Visų pirma, e, mančiau, kad diskusijos tapo aišku. E, taip pat iš to, ką aš girdam iš komisarų, jog šis naujosis politikos instrumentas reikalaus puikaus bendradarbiavimo tarp visų gyvenančių institucijų ir valstybių narių atitinkamų e, institucijų. E, e na ir leistėme sakyti viltį, jog tokiose valstybėse kaip Graikija e, šitas naujas finansų srautas, atidarytas finansų srautas leis atnaujinti e, projektų gyvenimą, e, tokių projektų, kurie yra didžiausias valstybėjo prioritetas. E, komisija, tikėkime, taip pat viską atliks operatyviai. Ir mano kita pastaba susijusi su to faktu, jog mano kaip pranešėjos nuomonė vis dėlto vyksta labai e, veiksmingas ir geras dialogas tiek su šelniais panašiais, tiek su kitais kolegomis, kurie teikia e, nuomonės kitų komitetų vardu, o taip pat su pirmininkaučia Danija komisija ir aš noriu visiems tiesiog padėkoti. Ačiū. Dėkoju, ponė kolegė. Tuo ir baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Dėl šio klausimo balsuosime rytoj 12 val. Dėkoju visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijose ir už drausmę ir kad suteikėte galimybę visiems norintiems e, stebėti futbolo varžybas. Taip pat norėčiau padėkoti e, vertėjams už draugišką pagalbą. Posėdis baigiamas.